Alors, bienvenue, chers collègues. La deuxième session de cette réunion interparlementaire va se concentrer euh, sur le niveau national et local. Euh, Labą dieną. Mhm, pradedame mūsų antrą posėdžio dalį. Šiandien <clears throat> su mumis yra nacionalinių parlamento atstovai, kurie planuoja pasidalinti savo patirtimi migracijos rytyje. Taip pat šiandien po pietų Mm. pas mus yra atvykę Europos ekonominių ir socialinių reikalų bei regionų komiteto atstovai. Galėsime apsikeisti nuomonėmis tarp Europos <clears throat> parlamento parlamentarų, nacionalinių parlamentarų, vietos valdžios institucijų. Norėčiau paprašyti nacionalinių parlamento atstovų, kurie nori dalyvauti diskusijose E, ružavam lapelį įrašyti savo pavardę, jei norite mm, kalbėti. Ir tą lapelį tada pateikti mm, atsakingam sekretoriato darbuotojui. O dabar norėčiau suteikti žodį mm, bendra pranešėjai bendra pranešėjų, kuris rengia parlamento ataskaitą migracijos klausimais. Taigi dabar suteiksiu žodį ponui <clears throat> Kelgio. Ponios ir ponai, aš atvykau Robertos Metsolos vardu, kuri buvo iškviesta į parengiamuosius darbus ruošiantis Europos vadovų tarybai, kuri bus šiandien po pietų. bet jinai vėliau atvyks į mūsų posėdį. Kaip žinote, vakar buvo sutarta dėl 120 tūkstančių pabėgėlių perskirstimo tarp ES valstybių narių. Tas sprendimas nebuvo taip lengvai primtas, išsiskyrė nuomonės. Ši problema yra visuotinė ir reikalauja visų mūsų bendro sprendimo, visų valstybių narių, visų regionų dalyvavimo mes norime, kad ES parodytų pavyzdį. Jei žmonės nemato ateities kilmės sa savo gimtinėje, tai jie bėga iš jos, net ir rizikuodami savo gyvybę. Taigi turime pasižiūrėti, kaip padėti tokiem žmonėm, kad jie nepatektų į kontrabandistų ir prekiautojų žmonėmis rankas. Tik tai bendri Europos veiksmai, kurie apimtų ir kilmės šalis, ir tranzito, ir paskirties šalis, gali duoti gerų rezultatų. Reikia, kad būtų nuoseklesnė, vieningesnė Europos išorės ir vidaus politika, bendra saugumo ir gynybos politika, ir migracijos bei prieglopščio politiką. Šio parlamento siunčiamas signalas turi būti vienybės signalas ir dėl to ponė Metsola ir ponė Gikengė bendrai yra parengę pranešimą, kuris apima visus migracijos aspektus, kuriuo bandoma atsakyti, kas yra tikrasis solidarumas, mm, bandoma mm, pabrėžti, kad būtina bendrai visiems dalintis šią naštą, būtina numatyti legalius ir saugius kelius prieglopščio prašytojams patekti į Europą. E, kalbam apie tai, kaip pagerinti, mm, e, padidinti gelbėjimo darbų efektyvumą, kaip labiau apsaugoti pažeidžiamus asmenis, kaip iš tiesų padėti žmonėm iki tol, kol jie E, nepateko į nusikaltelių rankas, į tų, kurie pelnosi iš prekybo žmonėmis. Turint galvoje e, situaciją Sirijoje, krizę Libijoje, turime pasirenkti, kad mūsų sistemos atlaikytų šiuos iššūkius, turime spręsti problemas kuo greičiau, turime užtikrinti, kad mūsų agentūros, regionės tarnybos ir miestai turėtų uh, reikalingus išteklius problemai spręsti. Mes dabar neturėtume abejoti savo Šengeno zonos mm, prasme ar mūsų išorės sienų apsaugos būtinumu. Išteklių neturime labai daug, bet <clears throat> turime padėti tiems, kuriem reikia iš tiesų tarptautinės apsaugos ir parsiųsti atgal tuos, mm, kuriem negrėse pavojus. E, šios dienos popietinėje sesijoje, manau, išklausysime daug įdomių pasisakymų ir e, bendrai Europos parlamentas ir nacionalinių parlamentų atstovai ieškosime sprendimų. Dėkui, ponė Koelio. Mes laukiame ponios Kengė, kuri turėtų netrukus atvykti. Šiek tiek pakeiskime mūsų darbo tvarkę. Ir dabar norėčiau suteikti žodį poniai Keit e, Vas, kuri yra iš Jungtinės karalystės ir yra mm, vidaus reikalų komitet, e, ponui Keit Vas, kuris yra vidaus reikalų komiteto pirmininkas. Ačiū, ponia pirmininkė. Man labai malonu specialiojo Jungtinės karalystės parlamentos komiteto vardu pasisakyti. Ir man labai malonu, kad mano kolegos William Cash, Stuart McDonald ir Rotei taip pat dalyvauja šiame posėdėje. Ypač malonu buvo pasisakyti Anna Lind e, salėje, kuri buvo viena iškiliausių savo šalies parlamentarių. Šios migracijos krizės problema, kaip ją išvelgia rinkėjai, kaip supranta tie, kurie dalyjasi ES vertybėmis, yra ta, kad ES labai lietai sprendė krizę. Ir jūs matote baises scenas, kaip migrantai mėtomi iš valstybės į valstybę, kaip prieš juos panaudojamos ašyrinės dujos. Todėl aš manau, kad tai, ką šiandieną daro vyriausybės ir ES vadovai, yra tiesiog bėgimas paskui važiuojantį traukinį. Nes mes turime turėti normalų planą, kurį, kuriam pritartų mūsų nacionaliniai parlamentai ir aišku rinkėjai. Nes galų gale visada mes turime atsiskaityti tiems, kurie mūsų išrinko. Turime atsiskaityti už tas priemonės, kurias taikome. Aš pas atstovauju jungtiniai karalystai, dirbu specialiajame komitete ir tikriausiai yra tik tai du žmonas, kurie gimė Jemene, Adene. Aš jungtinę karalystę atvykau devyniarių metų, o dabar yra keturiasdešimt žmonių, atstovų tautinių mažumų bendruomenių rūmose, taip pat yra jų ir lordų rūmose. Todėl per tai, kas pasikeitė per pastaruosius metus, yra netaip jau labai ir paprasta, nors atrodo iš pirmo žvilgsnio. Mes turime paaiškinti savo reikėjams, kas vyksta. Aš atstovauju Lestos miesto gyventojams. 60 procentų Lestos gyventojų yra kilę iš Indijos, iš jų 20 procentų tai pabėgėliai iš Afrikos. Ir mes turime štai ką padaryti. Mes turime labai atsargiai elgtis, ypač rinkiminių kampanijų metu, nes prasidėjo uh, viešosios diplomatijos laikotarpis ir mūsų žmonės turi suprasti, kas vyksta. Taip džiaugiuosi, kad yra sukurti tie karštieji centrai, bet jie tik du, jų nepakanka. Prieš porą metų mes susitikome su Graikijai, mes lankėmės Graikijos ir Turkijos pasienyje ir matėme pasibaisėtinus vaizdus, kaip šimtas tūkstančių žmonių juda iš Turkijos į Graikiją, iš Graikijos į Turkiją iki 13 metų. Greikija, Italija meldė, kad jiems kas nors padėtų, kol galų gale buvo pagalvota apie tą pagalbą. Mūsų nacionalinėme parlamente, taip pat vietos lygų, mes turime daugiau dėmesio skirti tam, kas vyksta Turkijoje. Aišku, Turkija tai ne Europos Sąjungos valstybė narė, bet ji kritiškai svarbi, sprendžiant pabėgėlių krizės problemas. Ir aš nepritariu, pavyzdžiui, daugam, kas vyksta Turkijoje, bet mes turime padėti Turkijos vyriausybei steigti stovyklavietas ir centrus ir taip toliau ir galų gale teikti jiems tą pagalbą, kurios reikia. Taip pat turime daugiau bendradarbiauti su Šiaurės Afrikos valstybėmis ir mūsų komitetas ketina pradėti dialogą su Maroko, Alžyro, Tuniso parlamentais. Aišku, mes visi gerai žinome, kokia padėtis Libijoje. 92 procentai žmonių, kurie atvyksta iš Šiaurės Afrikos į Italiją, pavyzdžiui, atvyksta per Libiją. Ir per savo vykdytą kam, po mūsų įvykdytos kampanijos tenai Libijoje susikūrė devynios vyriausybės. O dėl to o dėl to kilo ne viena krize. Jeigu mes norime paskirstyti 120 tūkstančių žmonių tarp 28 valstybių narių, tai gaunasi 4200 žmonių kiekvienai valstybei nariai. Bet taip tai nebus. Nes kai kurios valstybės narės negalės tiek daug priimti. Mūsų ministras pirmininkas Davidas Cameronas sakė, kad priims 20 tūkstančių, bet tai bus žmonės, kuriuos priims tiesiai iš pabėgėlių stovyklų Sirijoje. Ir dar, šioje šiomis aplinkybėmis Išskirtinį vaidmenį vaidina Europolas. Mūsų nacionalinis parlamentas tengiasi bendradarbiauti su Europolu paprastai, kai reikia kovoti su nusikalstamomis grupuotomis. Ir šioje konferencijoje netiek daug mes e, šią pusę palėtėme, bet iš tos migracijos krizės nusikalstamos grupuotas tai pasipelnė. Jos gavo milijardus eurų ir Europolas turi 27 tūkstančius įtariamųjų, bet ką aš jiem pasakysiu? Mano rinkėjai nori ne tik tai, kad mes turėtume įtariamuosius, jie nori, kad tokie žmonės būtų nuteistai ir įkalinti ir kentėtų už visą tas siaubingas sąlygas, kurios, su kuriomis susidūrė per viduržėmio jūros regioną plaukiantis migrantai, iš Sirijos bėgiantis migrantai. Galiausiai, Sirija dabar labiausiai analizuojama tema. Mano galva, turime labai atsargiai kalbėti apie užsienio politiką esant tokioms aplinkybėms. Jeigu nebūsime atsargus, mes sukursime dar didesnę migracijos krizę. Todėl vertėtų staptelėti, labai gerai pagalvoti, kokia yra mūsų užsienio politika. Nes tikrai mes nenorime, kad ateityje darysime, darytume tas klaidas, kurias padarėme Libijoje, Irake ir Afganistane. Ačiū, pana pirmininkė. Dėkui, ponė Vaz. Gerbiami kolegos, ponė Kiengė jau atvyko į mūsų posėdį. Jis yra viena iš pranešėjų rengiant lybė komiteto strateginį pranešimą dėl situacijos viduržėmė jūroje ir holistinio požiūrio imigraciją. Ačiū labai, gerbiama pirmininkė. Šįry turėjome galimybę išsamei aptarti būsimą padėtį tose specialiuose užsieniečių prieimimo centruose. Ir turiu pasakyti, kad tai, kai išgirdome, padėjo išsklaidyti daug abejonių. Na, o per popičio sesiją kalbėsime apie panašius klausimus, tačiau daugiau koncentruosimės ties to, kaip reikėtų valdyti migracijos rautus vietos ir regionų lygmenių. Na ir prieš pradėdama savo kalbą norėčiau padėkoti nacionalinių parlamentų ir vietos valdžios institucijų atstovams. Aš tikiuosi, kad tokia pirma galimybė diskusijoms taps tik pirmu žingsniu ilgesnė, ilgesnėme dialoge Ir turiu pabrėžti, koks yra svarbus tas politinis dialogas tarp nacionalinio, regioninio ir europinio ligmens atstovų. Reikia pasinaudoti jūsų turimą patirtimi ir pagerinti e, sąlygas bei reikalavimus susijusius su migrantų prieimimu, taip pat prieglapšio prašymo procedūromis ir taip toliau. Ir taip pat be abejo kalbėti apie geresnės integracijos užtikrinimą, mokymus, pagalbą. Tik naudodamiesi bendromis procedūromis, bendrų požiūrių galime apsaugoti asmenys bėgančius nuo karo, nuo persekiojimo, nuo skurdo. Labai svarbu atsižvelgti į tų žmonių teisės, į jų lūkesčius, į jų poreikius. Tik tada galėsime pasiekti veiksmingų rezultatų, kalbant apie mūsų prieimimo politikos įgyvendinimą. Parlamentas jau pradėjo politinę procedūrą ir mūsų tikslas yra siekti realių pokyčių europinėme požiūrėje į migracijos reiškinį. Aš esu bendra pranešėja ir ir kartu su Berta Metzola rengiu strateginį pranešimą dėl padėties viduržėmė jūroje, bei taip pat kalbame apie būtinybę sukurti tokį holistinį bendrą požiūrį į migraciją. Ir galiu pasakyti tik tiek, kad negalima e, vien tais ksenofobiniais, rasistiniais šūkiais vadovautis ar statant tvoras gintis nuo migracijos. Reikia investuoti į trumpalaikės, vidutinio laikotarpio ir ilgalaikės priemonės. Reikia ir specialių skubos priemonių, kurios padėtų susidoroti su tokiomis e, nenumatytomis krizėmis. Reikia struktūrinės politikos, kuri e, padėtų e, spręsti tokio pobūdžio problemas ir pažvelgti tas problemas iš pat šaknų. Na ir labai svarbu peržiūrėti mūsų e, prieglapšio prašymo politiką, taip pat kovoti su e, neteisėtų žmonių gabenimu ir apskritai reikia tokio bendro holistinio požiūrio, kuris nebūtų kažkoks e, prievartinis. E, jėgos veiksmais pagristas požiūris. Reikia užtikrinti, kad išlaikytume ES prestižą ir svarbu vaidmenį globalių lygmenių. Reikia įtraukti ir valstybės narės, ir pilietinę visuomenę, ir trečiųjų šalių organizacijas. Ir norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems bei pasisakysintiems už indėlį šias diskusijas. Dėkui, ponė Kiengė. Dabar sutiksiu žodį mūsų prelegentam. Norėčiau prašyti, kad nekalbėtumėt daugiau kaip 10 minučių, nes norime turėti pakankamai laiko diskusijom. Pronas Fransuas de Koste, regionų komiteto SIVEX komisijos pirmininkas, jis yra pranešėjas, rengiantis nuomonę, kuri bus netrukus paskelbta, skirta Europos migracijos darbotvarkiai. Dėkui, ponė pirmininkė gerbiami ponios ir ponai, gerbiami e, Europos parlamento, nacionalinių parlamentų, regionių valdžios institucijų atstovai, dėkoju už galimybę šiandien kreiptis į Jūs. Europos vietos ir regioninių valdžios institucijų darbas migracijos e, srityje yra labai svarbus, nes dažniausiai jie yra pirmieji uh, E, kurie susiduria su migrantais. Regionų komitetas mane įpareigojo parengti e, nuomonę skirtą Europos migracijos darbo tvarkiai. Aš, aš esu iš Prancūzijos šiaurės regiono, e, iš padė, iš Lama, kuris yra prie Lamanšo sąsiaurio, kaip žinote, Lamanšo sąsiauris Mm, skiria Europą nuo Junktinės karalystės ir tai, kas vyksta Kalė e, uoste, <clears throat> tai, kas vyksta Lamanšo sąsiaurėje, yra Europos migracijos politikos nesėkmė. Ar mes galime įsivaizduoti, kad turi būti siena tarp ES valstybių narių, nors jei viena iš jų uh, priklauso Šengeno erdvė, kita ne. Abi šalis yra Europos Sąjungos politinės sąjungos narės. Tai, kas vyksta prie Lamančio sąsiaurio, simbolizuoja ir tai, kaip mes tiesugebame tvarkytis su migrantų srautais. O mano pasisakymas šiandien vyksta įtemptų metų, metų, kai turime netidėliodami reaguoti. Europiečiai neturi pasirinkimo. Jie yra patekę į tokią situaciją ir regioninės e, valdžios ir vietos valdžios institucijos yra patekę į tokią situaciją, kai e, turi, nori, nenori, kuo greičiau uh, stengtis padėti tiem migrantam, kurie patenka į jų teritoriją. Migrantų srautai sparčiai auga, situacija nuolat keičiasi, kalbant apie migrantų mm, tautybę, tai irgi mm, vis kitokie žmonės, vis kitų tautybių žmonės plūsta į Europos Sąjungą. Praėjusią savaitę regionų komiteto Alde grupės nariai nuvyko į Kalė, e, susitiko su vietos savivaldybės atstovais. Buvo mm, mm, klausiama, kiek lėšų savivaldybei kainuoja migrantų srautų valdymas. Savivaldybė sakė 5 milijonai eurų. Bet kitas dalykas yra tas, kad kalė miestas mm, neįvertino tų kaštų. E, miestiečiai yra dosnus, e, nuoširdus, padeda migrantam, bet, kaip jie sakė, nėra niekada iš esmės skaičiavę, kiek jam kainuoja migrantų prieimimas, tiesiog naudoja turimą biudžetą. Tiesiog kaip žmonės e, stengiasi padėti žmonėm sunkioje situacijoje. Mes sustikome ir su kalė e, įmonių atstovais Jie sakė, kad reikia užtikrinti didesnį saugumą transporto priemonių, kurios kursuoja tarp Prancūzijos ir Junktinės karalystės saugumą, jų vairuotojų saugumą. kad tie sunkvežimiai galėtų saugiai važinėti. Ir tom įmonėm tie papildomi uh, saugumo užtikrinimo kaštai kainuos 150 tūkstančių eurų. Nes jei e, atsitiktinai e, praveš e, migrantą, nežinodami savo sunkvežimyje ir bus sustabdyti, tai teks vairuotojui už tokį dalyką mokėti 2800 eurų baudą. Praktiškai tai yra jo mėnesio atlyginimas socialiniai, socialinis aspektas, socialinė apsauga. E, taip vietos žmonės rodo dosnumą, geraširdiškumą, e, padeda mm, migrantam, siūlo jiem mm, paramą, bet iš kitos pusės vietos gyventojai klausia, kodėl tik jie vieni turi visą šią naštą nešti ant savo pečių, kodėl niekas jiem nepadeda. Ir čia jau keliame politinį klausimą, sanglaudos klausimą. Ir turime dalintis naštą, ar mm, jei mm, kalbame apie tranzito šalis ar tuos taškus, per kuriuos migrantai patenka Europos Sąjungą. Aš praėjusiais metais e, Italijos e, pirmininkaujančios Europos Sąjungos taryboje e, prašymų rengiau pranešimą šią temą ir labai svarbu kad Europos politinis projektas gyvuotų, bet migracijos problemos skaldo Europą, skaldo net ir uh, žmonės, kurie dirba regionų komitete. Ir jei būsime susiskaldę, tai uh, tas gali neigiamai atsiliepti visam Europos projektui. Taigi turime susitelkti ir siekti, mm, kad taip neįvyktų. Taigi mano mm, pranešime e, bus e, prašoma, kad būtų imtasi kuo skubiausių priemonių. Žinote, kad ES <clears throat> valstybės narės sprendžia, e, kiek lėšų bus skirta migrantų prieimimui. Labai svarbu, kad tos lėšos kuo greičiau patektų į savivaldybės, į tas vietos institucijas, kurios konkrečiai dirbs su migrantais. Tos lėšos keliaus per valstybių narių biudžetus, bet e, kuo daugiau bus tarpininkų, tas lėšas skirstant, tuo mažiau galiausia tų lėšų pateks savivaldybėms. Reikia, kad tos lėšos vietos valdžios institucijas pasiektų kuo greičiau. Taip pat norėčiau pasakyti, kad vietos institucijos turi gauti visą aktualią informaciją, nes jos yra uh, čia ant fronto linijos. Reikia informacijos apie e, žmonės, e, tuos migrantus, kurie e, plūstels turime pasiruošti, jiem priimti, nes tai yra įvairių kultūrų, įvairių tikėjimų žmonės. Šiandien migrantai nėra tokie patys kokie jie bus, tai nebus tie patys žmonės, kokie bus, pavyzdžiui, po 10 ar 12 mėnesių. Tai turim informuoti savivaldybės, ko jiem laukti, ko tikėtis, kaip, mm, kad jo mm, savivaldybės vietos valdžios institucijos galėtų greičiau pasiruošti migrantus priimti. Ir mano pranešimo pagrindinis aspektas yra solidarumas Aš žinau, kad Europos parlamentas taip pat sako, kad ES turi veikti pagal 80 sutarties straipsnį ir dabar jau tikrai aišku, kad reikia nedelsiant skubiai reaguoti, remtis 80 straipsnių, kuris numato solidarumą ne tik tarp valstybių narių, bet ir tarp mm, visų uh, valdžios padalinių, taip pat ir vietos institucijų. Dėkui, ponė Dekoster. Jūs paminėjote daug svarbių problemų, turime ieškoti atsakymų iškeltus klausimus, tų problemų sprendimų. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Janos Lamaris, kuris yra vidaus reikalų e, komiteto, nuolatinio komiteto pirmininkas Kipro atstovų rūmose. Ačiū, pane pirmininkė. Gerbėmėjai kolegos, mes panašiuose posėdžiuose, kozakė, kurie vyko, pavyzdžiui, nekartą sakėme, kad būtinas visą apimantis požiūris į migraciją, kuris remtųsi europiniais principais. Metų metus mes stengiamės priversti ES valstybės rimtai vertinti tą spaudimą, su kuriuo mes susidūrėme, priimdami migrantų srautus. Mes nekartą kalbėjome apie viduržėmio jūroje skestančių žmonas. Įvyko ne viena tragedija. Ir taip vadinamas vakarų Balkanų koridorius verčia ES valstybės narės galų gali atmerkti akis ir pasižiūrėti, kokie yra tikrieji problemos mastai. Dabartinė krizė rodo, kaip dirba ES. Mes reaguojame, bet tikrai neužbėgame įvykiams už akių, nesimame prevencinių priemonių. O rezultatai todėl pakankamai apgailėtini. Ir a, toks požiūris nėra teisinga reakcija į imigrantus. Uždaryti sienas, persiusti imigrantus į kitas valstybės narės, argi tai problemos sprendimas. Pats migracijos klausimas yra problema ir ją reikia kompleksiškai spręsti. Situacija kaiminėse prie mūsų šalyse tiesiog pasiekis sprogimo ribą. Ir pirmiausia, kai mes kalbame apie šią krizę, reikia galvoti apie tai, kas ją sukėlė, o sukėlė karai, demokratijos toka ir žmogaus teisų pažeidimai. Mes be kita ko, Europos Sąjunga, turime prisimti tam tikrą atsakomybę. Mes turime galimybę rinktis, mes turime galimybę veiksmingai dirbti ir turime kurti stabiliam demokratiniam vystimuisi kaimininėse šalyse, ne tik tai pas mus. Nes būtent iš kaimininių regionų pas mus plūsta migrantai. Kartais galingos, turtingos valstybės vykdo konkrečią specifinę politiką, kuria siekiama savo gauti naudos, bet tokia politika toj pat išbalansuoja visą e, spektrą priemonų. Mes, aišku, galvojame pirmiausiai apie save ir kai komisijos pirmininkas Junkeris kritikuoja nacionalinės politikas, tai jisai teisus, nes mums reikia tikrai visą apimančios politikos. Jei, bet Jos nepakanka. Jeigu nebus parodyta pakankamai politinės valios, mes negalėsime įgyvendinti jokių priemonių. Ir užuot sprendę problemą, mes ją didinsime, kol drokstelės katastrofa. Mes manome, kad reikia visą tai pakankamai aiškiai suprasti. Šių vertinant dabartinius įvykius, visas problemas migracijos rytė, pabėgėlių krizę, galima pasakyti, kad tos problemos būdingos ne vienai atskirai valstybei nariai, tai visos Europos Sąjungos problema. Todėl būtina planuoti ir formuoti migracijos politiką iš karto atsižvelgiant į solidarumo principą ir vadovaujantis juo. O tai reiškia, kad reikia imtis bendrų veiksmų. Pirmiausia, reikia išspręsti perkelimo e, pabėgėlių perkelimo ES viduje problemą. Mes negalime tos problemos šimtų procentų išspręsti, negalime jos panaikinti, nes problema įsišaknyjusi jau. Gerai, kad parlamentas pripažįsta, jog netaip lengvas spręsti sunkumus. Mūsų parlamentas jie tai pripažįsta ir plenarinės sesijos metu mes svarstėme, kokiu priemonių reikėtų imtis nacionalinių lygių. Aišku, galvojame ir apie europinės priemonės, kad galėtume susidoroti su krize. Praėjusį birželį mes e, e, pakvietėme už šią sritį atsakingą komisijos narį atvykti pas mus, kad jis pristatytų aiškiai politiką. Antrojoje plenarinėje sesijoje savo parlamente svarstėme kitus susijusius aspektus, bet buvo labai pakankamai rimtai kritikuojama ES vykdoma politika. Nes pirmiausia, kai mes kalbame apie politiką, reikia galvoti, kaip spręsti problemas migrantų kilmės šalyje, bet spręsti jas taip, kad rezultatas būtų ne trumpalaikis, o ilgalaikis. Mes privalome įgyvendinti naująją ES politiką, kuri remiasi solidarumu ir tarpusavio pasitikėjimu tarp valstybių narių. Kita vertus, mes neturime pamiršti, kad politika yra politika, o žmogaus gyvybė aukščiau jos. Dar vienas dalykas, tai antrasis Dublino reglamentas. Juo būtina vadovautis ir pagal jį mes žinome, kad yra koordinuojami gelbėjimo ir paieškos veiksmai. Vienas iš tokių centrų buvo įsteigtas Kipre. Ir mes siūlėme įvairias priemonas, be kita ko, kovojant su prekiautojais žmonėmis. Nes svarbiausia, dar vienas svarbus e, baras yra kova su visais tais neteisėtais veiksmais, neteisėtomis veikomis, <clears throat> dėl kurių žmonės viliojami ir paskiau slapta gabenami Europos Sąjungoje. Taip, Europos Sąjungoje yra reglamentai, yra standartai, yra taisyklės, bet mums reikia, kad e, vietos bendruomenės, be kita ko žinotų, kokios yra jų teisės, kokios yra jų pareigos, kaip reikia um, veikti prieš rasizmo apraiškas, kad jie žinotų, jog šeimų susijungimas įmanomas humanitariniu pagrindu kad būtina apsaugoti žmogaus teisės, kad moteris ir vyrai turi lygias galimybės. Visa tai yra tos temos, kuriomis reikia kalbėti su bendruomenė ir vietos valdžios atstovais. Ponios ir ponai, aš manau, kad migracija ir e, prieglupsis tai yra dvi labai svarbios rytis, bet jos yra dar susijusios ir su trečiu aspektu. Stambiu tai yra pabėgėlių e, turtas nes įsiveržus Turkijai į Kiprą, daugelis, pavyzdžiui, mūsų gyventojų neteko savo turto. Ir tada buvo parodytas solidarumas, buvo, mes buvome priglausti. Dabar žmonės bėga iš kitų dalių ir visi jie turi surasti prieglopsi nepriklausomai nuo savo tautinės, etninės kilmės, nepriklausomai nuo religinių įsitikinimų. Ir e, mes priėmėme neseniai 274 pabėgėlius iš Vengrijos ir Italijos. O dabar tas skaičius išauks virš 500. Mes galime priimti juos, o perkelimo centrai bus e, įsteigti. Jūs žinote, kad Kiprė gyvena mažiau nei vienas milijonas gyventojų ir aišku, Kipras nukentėjo ekonominės ir finansinės krizės metu, nedarbo lygis pakankamai aukštas. Bet mūsų gyventojų skaičius tokiu būdu išauks dėl teisėtų migrantų atvykimo ir negalės tada mūsų vyriausybė jų išsiųsti. Nors nepamirškite, kad neteisėtai į Kiprą plūsta migrantai per Turkiją. Taigi, migracijos politika nėra šiaip savo politika, ji susijusi tiesiogiai su žmonėmis, o jų gyvybės privalome apsaugoti. Dėkui. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Genaro Miljorė, kuris e, vadovauja komitetui, kuris atsakingas už migrantų prieimimą, identifikavimą ir mm, darbą su jais. Ačiū. Norėčiau šiltai padėkoti Lybė komitetui už tai, kad suorganizavo tokį svarbų tarp parlamentinį susitikimą. Mūsų parlamentas itin didžiuojasi, turėdamas galimybę e, atsiųsti savo atstovus čia. Aš pats atvykau ir pane Šentemero. Tikrai džiaugiamės šią galimybę, šią progą. Ir pavyzdžiui, e, pranešėja Kijengė kalbėjo apie savo šalies pavyzdį. Mes taip pat norėtume pakalbėti apie Italijos požiūrį į šią sritį, į šį klausimą, kuris yra svarbus kaip niekada. Na ir kalbant apie tą tikrąjį europinį identitetą, be abejo, sudėtinga jį apibriežti. Tačiau džiaugiuosi tuo, kaip bandoma e, organizuoti šias diskusijas, kad bandoma nubriežti tą tokį holistinį, bendrą, visapimantį požiūrį. E, Tai reiškia, jog nenorite mūsų apriboti, norite išgirsti mūsų nuomonę, kuri apimtų visus sudėtinius šio reiškinio aspektus. Labai svarbu nebekartoti tų klaidų, kurios buvo padarytos praeitįje. Na ir Man atrodo, kad čia reikia tokio platesnio tarpdisciplininio požiūrio, kuriuo reikėtų vadovautis. Reikia pažiūrėti, kokių žingsnių reikia imtis, kad išvengtume būsimų tragedijų susijusių su šiais migraciniais rautais. Ir reikėtų kalbėti ne tik apie jų sustabdymą ar kažkokių tai kliučių statymą. Reikia šiek tiek iš kito kampo į tai pažvelgti, reikia vadovautis tokiu požiūriu, kuris turėtų būti holistinis, visą apimantis. Ir reikia nepamiršti tos istorinės praeities. Mes turime bendrą istorinę, kolektyvinę praeitį šiame žemynė. Ir Italija ne vienerius metus priglausdavo e, karo pabėgėlius ar nuo totalitarinių režimų bėgančių žmonės. Tikrai pas mus yra daug migravusių žmonių ir jeigu pažvelgtume į savo praeitį, vadovautumėmės istoriją, geriau suprastume, koks yra mūsų kaip šalies vaidmo, kaip žemynų vaidmo. Labai svarbu nepamiršti tų pamatinių vertybių, kurios tapo mūsų ES širdimi. Juk europinis projektas, ES projektas E, buvo sukurtas po karo košmarų ir buvo siekiama išvengti tokių klaidų pasikartojimo. Tad nepamirškime tų pilietinių vertybių, kurios yra visako pamatas. Juk turime e, tas vertybės puoselėti ne tik savo piliečių atžvilgių, tačiau ir kitų asmenų atžvilgių, tai yra visų žemėje gyvenančių žmonių teisė. E, Daktaras Makonė jau iškėlė tos klausimus ir be abejo tai yra itin jautrus, sudėtingi klausimai. Nežinau, ar reikia renkti tuos saugių šalių sąrašus ir atgal į tas šalis siūsti žmonės bėgančius nuo pavojų ar karo. Nepamirškime, kad visi mes turime e, teisę būti apginti visi norime, kad būtų atsižvelgiama į mūsų pamatinės teisės. Ir man atrodo, jog tiesiog labai svarbu kalbėti apie tas pastangas, kurias deda mūsų šalis, stiprindama um, Europos prieglapščio politiką. Nepamirškime Azos vaidmens. Labai svarbu didinti ir sugražinimo politikos etiškumą, kad būtų pilnai atsižvelgiama į žmogaus teisės. Be to, nemažiau svarbu peržiūrėti ir Dublino konvenciją, jos nuostatas. Mano nuomonė, taip pat svarbu atnaujinti ir teisės aktus, nacionalinius teisės aktus. Na ir šiuo metu sudėtinga užtikrinti teisėtą migraciją, teisėtus e, pabėgėlių būdus atkeliauti Europos Sąjungą sudėtinga tokius kelius užtikrinti ir ekonominiams migrantams. Tad, na, šiek tiek toks veidmainiškas požiūris mano nuomonė, nes tarsi bandoma nematyti realybės ir, pavyzdžiui, prieš 20 metų į mūsų, e, mūsų šalyje gyveno apie 5, nuo 500 tūkstančių iki milijono uh, svetim šalių. Na ir e, palaipsniui jie buvo naturalizuoti, uh, e, buvo jiems suteikta, suteiktos, uh, suteikti tapatybės dokumentai, jie buvo integruoti į visuomenę. Ir man atrodo, kad dabar būtų labai turėti, gerai turėti tokį bendrą prieimimo uh, integracijos standartą Europos Sąjungoje, taip pat vykdyti uh, intensyvesnę kontrolę, patikras Ir kalbant apie mūsų prieimimo sistemą Italijoje, tai be abejo jį turėjo trūkumų ir mes to niekada neslėpėme. Na ir buvo atliktas tyrimas ir pirmoji išvada buvo tokia, kad vien tik reagavimas į nepaprastąją padėtį m, mm, reiškia, kad trūksta teisėtų priemonių, trūksta reikalingų žingsnių suvaldyti padėtį ilgalaikiu mastu. Nepamirškime to, kad tie žmonės, kurie plūsta pas mus, jie yra asmenybės, asmenys turintys savo istoriją, savo praeitį. Dauguma jų patyrė tikrai traumuojančių įvykių. Reikia kalbėti ne tik apie tuos e, kontrabandininkus, kurie gabena žmonės, apie jų gaunamą pelną. Visų pirma, reikia kalbėti apie tos žmonės, kurie bėga nuo prievartos, nuo kankinimų, nuo kito pobūdžio neteisybių savo šalise. Ir man atrodo, kad mums reikėtų tinkamai apmokyti savo darbuotojus, savo agentūras, kad būtų vadovaujamasi bendrais standartais. Reikia pagalbos ir mūsų policijai, vietos pareigūnams. Manau, net ir parlamento nariams reikia specialių mokymų šiais klausimais. Tai, manau, suteiktų daugiau patikimumo, e, kalbant apie mūsų politinės ir teisėkuros iniciatyvas. Taip pat reikėtų pažvelgti ir į tą informavimo, komunikavimo pusę. Reikia e, teikti teisingą informaciją ir teisingai tai daryti, nes panašu, kad bandoma žaisti kažkokiais tai instinktais, baimėmis ir taip formuoti visuomenės nuomonę. Ir tie e, nuodingi šūkiai tikrai pakerta kelią net geriausiems ketinimams. Reikia užtikrinti, kad būtų vykdomas teisingos informacinės kampanijas, reikia naudoti socialinės žiniasklaidos priemonės ir taip reikia skleisti teisingą informaciją susijusią su e, migracijos rautais. Man atrodo, tai yra visako pamatas. Dar vienas dalykas. Mūsų šalyje, nepaisant to, kad E, vyko tam tikrų vietinio masto protestų kai kuriuose e, šalies teritorijose e, ir buvo protestuojama prieš atvykstančius migrantus, tačiau dažniausiai tie protestuotojai sudaro tik mažumą. Vis dėlto, jeigu tokia informacija patenka į socialinę žiniasklaidą ir ji išplinta po pasaulį, atrodo, kad yra protestuojama platesniu mastu. Tad man atrodo, kad reikia šiek tiek daugiau racionalumo įvesti į vykstančias diskusijas ir Reikia visų pirma užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms ir orumui. Atrodo, kad pati ES esmė dabar atsidūrė pavojuje ir mūsų kaip politikų, kaip parlamentų atstovų vaidmuo ir užduotis yra pasinaudoti savo galimybėmis, savo įgūdžiais ir pademonstruoti, kad tikrai galime susidoroti su šia problema, integruoti e, tuos pas mus atvykusių žmonės. Na, o jeigu čia suklysime, tai bus įrodymas, kad nesugebame pasirūpinti ne tik migrantais, bet ir čia jau gyvenančiais ES piliečiais. Ačiū. Dėkoju. Dabar norėčiau stikti žodį ponui Francisko Markės de la Rubija. Jis yra Ispanijos uh, parlamento uh, deputatų kongreso vidaus reikalų komiteto narys. Dėkui, ponė pirmininkė. Labą dieną visiems. E, džiaugiuosi, kad galiu šiandien pasisakyti jūsų komitete. Pereisiu į ispanų kalbą. Europos Sąjunga ir valstybės narės yra įsipareigoję laikytis pagrindinių teisių hartijos tos teisės išplaukia iš įvairių tarptautinių susitarimų, kuriuos valstybės narės yra pasirašę. Ir taip pat mūsų migracijos politika irgi susijusi su ta hartyje. Tos pagrindinės teisės tai yra žmogiškas orumas, teisė į gyvenimą, teisė į fizinį e, vientisumą, E, asmeninio šeiminio gyvenimo e, pagarba, e, laisvė dirbti ir teisė į prieglopsti ir nediskriminacija. Tos yra mm, pagrindinės teisės, kurias turime garantuoti. Jos yra garantuojamos įvairių tarptautinių susitarimų ir įrašytos į ES pagrindinių teisių hartiją. Bet turime pasižiūrėti, kas vyksta Rytų Europoje. Žinome, kad šiandien susitiko e, valstybių ir vyriausybių vadovai, kad sustartų dėl naujų priemonių, užtikrinančių visuotinį požiūrį į migraciją. E, šiandien sušauktas lybė komiteto posėdis, manau, yra pačių laikų, nes situacija reikalauja netidėliotinų priemonių, turime reaguoti greitai, sparčiai, bet turime numatyti ir priemonės ateičiai. Ispanijos vyriausybė, Ispanijos ministerijos uh, intensyviai dirba, uh, kad galėtų priimti prieglopščio prašytojus. Mes bendradarbiaujame su tarptautiniais uh, migracijos tinklais yra ir finansavimas numatytas, taip pat Europos fondų lėšos yra naudojamos šiems tikslams. Noriu pasakyti, kad Ispanija yra iš tų valstybių narių, kurių labai nukentėjo nuo ekonominės krizės. Tarptautinės apsaugos prašymų skaičius, kurį pateikė prieglopščio prašytojai, nėra didelis. Mes turime prieimimo centrus, laikomės daugia disciplininio požiūrio. Mūsų pozicija tvirta ir atsakinga, atsižvelgiant į mūsų galimybės priimti laikomės humanitarinio principo, nemažai į mūsų teritoriją atvykusių žmonių yra ir ekonominiai migrantai. Glaudžiai bendradarbiaujame su nevyriausybinėmis organizacijomis. Ispanijos vyriausybė renka statistinius duomenis, e, yra prisėmusi įsipareigojimus pagal pono Junkerio siūlomą e, planą, yra pasirengusi dalintis naštą ir norėčiau pasidalinti šiandien mūsų patirtimi. Ispanija ne vieną dešimtmetį susiduria su dideliais migrantų srautais iš Šiaurės Afrikos. 2006 metais tie srautai buvo labai dideli, 39 tūkstančiai atvyko į Ispaniją ir mes bandome užbėgti nelegaliai migracijai už akių, bandome kovoti su e, nusikalstama veika, e, prekyba žmonėmis, organizuotomis prekiautojų žmonėmis, grupuotėmis ir priemonės, kurias e, vykdėme, buvo efektyvios. Nuo 2006 metų iki dabar į Ispaniją atvykstančių nelegalių migrantų skaičius ženkliai sumažėjo, bendradarbiaudamos Ispanija bendradarbiauja su kilmės šalimis ir mums pavyko sumažinti nelegalių migrantų skaičių, pavyko sumažinti e, migrantų e, rizikuojančių savo gyvybę skaičių. Čia norėčiau paminėti bendradarbiavimą su Senegalu, Mauritanija, Maroku. E, Ir tokio bendradarbiavimo dėka migrantų atvykstančių į Kanarų salas skaičius sumažėjo 99 procentais. Migracija šio amžiaus pagrindinis iššūkis Europai. Europa negali tapti tvirtovę, turime laikytis solidarumo principo, neturime atstumti tų, e, kurie prašo apsaugos, neturime atstumti tų žmonių, kad jie e, patektų į nusikaltelių rankas. Ispanijoje galime pasakyti, kad mūsų patirtis rodo, kad gyvenimo sąlygų gerinimas kilmės šalise yra labai svarbus, tai padeda kovoti su migracijos priežastimis, būtent gyvenimo mm, lygio kilimas yra labai svarbus. E, keliant gyvenimo lygį galime užtikrinti, kad mm, migracija tampa tik viena iš galimybių, o ne vienintelė galimybė išlikti gyvam. Mes turime saugoti, kontroliuoti ES išorės sienas. Tai svarbu visom valstybėm narėm ir agentūrom ir ES turi teikti šalim turinčiom tokių uh, išorinių sienų visą reikalingą operatyvinę, finansinę ir kitokią pagalbą. Turime dirbti su trečiosiomis šalimis, kurios yra kilmės arba tranzito šalis. Su kilmės šalimis turime e, numatyti veiksmingas bendradarbiavimo programas tiek vidutinių, tiek ilguoju laikotarpiu. Turime turėti bendrą stebėjimo mechanizmą, Mm, migrantų srautų stebėjimo mechanizmą, kuris leistų kovoti ir su prekiautojų žmonėmis bei nusikaltėliais, kurie gabena žmonės grupuotėmis. Tai leistų išvengti žmonių kontrabandos ir tragedijų. Ispanija turi patirti šioje srityje. Aišku, kad esame padarę ir klaidų, bet iš tų klaidų mokomės. Viena iš klaidų buvo nelegalios migracijos skatinimas. Ir tai paskatino nusikaltelių gabenančių žmonės veiklą. Dublino mechanizmas paseno, turime jį atnaujinti, peržiūrėti, turime skirti pakankamai lėšų Frontexų, turime efektyviau steigti karštuosius taškus. Rytinėje diskusijoje svarstėme šiuos dalykus turime taip pat numatyti gražinimo priemonės tiems kurie nėra pabėgėliai. Iššūkių daug, daug ir rizikos. Dėkui. Dėkui. Gerbiamas Dela Rubija, tikrai Ispanija turi nemažos patirties migracijos rytyje. Jūs palėtė daug svarbių dalykų. Tikiuosi, jie padės parengti geresnę migrantų integravimo programą. O dabar norėčiau suteikti žodį Norvegijos nuolatinio teisingumo komiteto nariui, Norvegijos parlamento nuolatinio teisingumo komiteto nariui, ponui Kari Henriksen. Labai, e, poniai Kari Henriksen, labai malonu išgirsti ir Norvegijos nuomonę. Pone pirmininkė, Džiaugiuosi, kad pakvietėte mane pasisakvyti. Tikrai labai naudinga šioje diskusijoje išklausyti kitų parlamentų nuomonę apie labai rimtą klausimą ir įvykius, kurie turi dėja rimtų pasiekmių. Dabartinė migracijos krizė iš tiesų labai aktuolus klausimas ir Norvegijoje mes norėtume pasinaudoti todėl šią galimybę ir kai ką paaiškinti. Norvegija tikrai pritarė tiek trumpalaikiam, tiek ilgalaikiam visą apimančiam požiūriui, kuris paskatintų uh, migrantų pabėgėlių kilmės šalyse užtikrinti stabilumą ir demokratiją. Neseniai Norvegijoje vyko vietos ir regioniai rinkimai. Ir kampanijos metu buvo plačiai svarstamas pabėgėlių klausimas. Norvegijos žmonės nori prisidėti prie krizės sprendimo problemų. Bet turiu pasakyti, kad tikrai migrantų klausimas aktuolus dalykas Norvegijai. Ir po visų diskusijų Europos parla e, Norvegijos parlamente mes padarysime išvadas. Tai bus padaryta dar iki šios vasaros. Bet iš karto noriu pasakyti, kad nors Norvegija nėra ES šalis, visgi Norvegija dalyvauja teisingumo ir um, vidaus reikalų susitarimuose. Mes esame Šengeno zonos narė, mes e, dirbame Europos prieglopščio politikos rytyje kartu ir e, dirbame biure. Tai reiškia, kad Norva, Norvegija automatiškai dalyvauja įvairiuose posėdžiuose ir e, kozai susitikime praėjusią savaitę taip pat. Jame buvo kalbama apie migraciją ir e, parlamentas taip pat svarstė savo komitetuose šį klausimą. Per praėjusius mėnesius e, Norvegijoje paduotas didesnis skaičius prieglopšio prašymų ir apie 11 500 prieglopščio prašytojų atvykę į Norvegiją. Skaičiuojama, kad maždaug tarp 16-20 tūkstančių pareiškimų bus paduota 15 metais. Praėjusią savaitę atvyko 2400 pabėgėlių, dauguma jų iš Sirijos, tačiau taip pat iš Afganistano ir Eritrėjos. Dauguma jų keliauja į Norvegiją, į kitas Šengeno valstybės narės. Tačiau pastaruoju metu mes matėme, kaip uh, į Norvegiją patenkama iš Rusijos per Norvegijos Rusijos sieną. Dabartinė padėtis tikrai reikalauja, kad Europa imtųsi bendrai spręsti šitą krizę. Ir aišku, visas pasaulis stebi, ką daro Europos Sąjunga, stebi, kokios vyko pastaruoju metu diskusijos. Mes neišimtis. Vakargi buvo pasis, e, susitarta dėl migrantų paskirstimo. Mes esame patys pasirengę dalyvauti politinėje diskusijoje. Mūsų ministras pirmininkas neseniai kalbėjosi su Vokietijos kanclerė, o Teisingumo reikalų ministras vakar dalyvavo TVR ministrų posėdėje čia Briuselėje. Mes ketiname ir dalyvauti ir uh, netidėliotino perkelimo sistemoje. Kalbant apie šią problemą toliau. Turiu pasakyti, kad e, mūsų parlamento pagrindinės e, politinės partijos vadovas ėmėsi iniciatyvos, buvo paskalbtas politinis susitarimas, kurį pasirašė visos politinės partijos. Juo siekiama E, kuo greičiau imtis priemonių, kad būtų sušvelninta padėtis Sirijoje ir taip pat jos kaimininėse valstybėse. Norvegija e, nerimauja ne tik tai dėl to, kad valstybės turi prisimti daugiau atsakomybės už pabėgėlius, bet taip pat, kad e, kyla humanitarinė katastrofa ir humanitarinė pagalba todėl įgauna labai aktualų, aktualų vaidmenį. Mes ketiname pateikti Sirijai ir jos kaiminėms valstybėms apie 27 7 milijonus eurų dabar šiais metais. Apskritai mūsų visais parama siekia 135 milijonus eurų, dar 16 metais papildomai skirsime 27 milijonus. Norvegija informavo Junktinių tautų vyriausiai pabėgėlių reikalų komisarą, kad esame pasirengę 15-17 metais priimti 8 tūkstančius pabėgėlių iš Sirijos. Taigi pati e, Sirijos pabėgėlių įkurdinimo kvota padidės nuo 500 iki 1000 1500 ir vėliau bus padidinta iki 2000. Norvegijos savivaldybės nevyriausybinės organizacijas yra kviečiamos prisidėti prie pabėgėlių įkurdinimo. Mes žinome, iš, mes turime sukaupę patirties ir žinome, kad savivaldybės gaudamos, susidurdamos su vis didesniu skaičiumi žmonių turės iš tiesų galvoti apie nuolatinę humanitarinę pagalbą ir tam reikalingos papildomos dotacijos. Papildomas finansavimas gali padėti spręsti būsto nuomos problemas. Papildomas finansavimas taip pat bus. E, Norvegija ES operacijoms viduržėmio jūros regione suteikė du laivus. Nuo rugsėjo trečiosios dienos tie laivai išgelbėjo per 7 tūkstančius asmenų. Norvegijos e, vyriausybė parodė tokiu būdu, kad mes dalyvaujame ir ketiname ir sakė, kad ketiname pratesti savo dalyvavimą. Aš žinau, kad apie tai jūsų komitetas buvo informuotas birželį, bet ir kad Europos laivų savininkų asociacija vaidina labai rimtą vaidmenį gelbsint pabėgėlius viduržėmių jūros regione, o Norvegijos komerciniai laivai veikia nenuilzami. Norvegijos vyriausybė pasiūlė savo pagalbą, kuriant prieglupščio programą Graikijoje per EEA ir Norvegijos dotacijas, subsidijas. Taip pat buvo pasiūlyta perskirsinti tuos fondus priklausomai nuo priemonių svarbos, kad būtų galima įspręsti dabartinę krizę. Be to, papildomai finansavimas numatytas ir jau suteiktas kad būtų galima spręsti Sirijos pabėgėlių klausimus Norvegijoje. Taigi dar kartą aš labai džiaugiuosi Ir mes ketiname surenkti donorų konferenciją, kurios metu paukoti pinigai bus perduoti Sirijos pabėgėliams Norvegijoje. Taigi dar kartą dėkuoju, kad pakvietėte mus ir ačiū uždėmesi. Dėkui, ponė Henriksen. Ir dabar paskutinis mūsų prelegentas yra ponas Stefano Malija, kuris yra Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bendra pranešėjas, rengiantis komiteto nuomonę skirtą Europos e, migracijos darbo tvarkiai. Ačiū už kvietimą ir už galimybę išsakyti e, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę šios dienos posėdėje. Taip pat norėčiau padėkoti Lybė komitetui už suteiktą galimybę ir už tai, kad buvo suteikta tokia platforma vykdyti dialogą, rinkti diskusijas. Ir man atrodo, jo labai svarbu tęsti tą dialogą ir toliau. Reikia diskutuoti šiais klausimais, nes akivaizdu, kad nuomonės Europos Sąjungoje gana ryškiai išsiskiria šią temą. Be abejo, ES buvo įtin aršiai e, kritikuojama dėl to, kad per daug kalbama ir per mažai daroma, tačiau man atrodo, kad reikia siekti realių veiksmų ir mano nuomonė ši migracijos krizė turbūt yra daug didesnė ir grėsmingesnė negu ta finansinė krizė, su kuria kovojame pastarosius keletą metų. Dauguma pasisakysiu kalbėjo apie tai, kad ši krizė gali sudraskyti ES į gabalus. Tačiau galbūt reikėtų klausimą formuluoti šiek tiek kitaip. Jeigu ES apskritai dabar nebūtų, kaip mes atskiros ES valstybės narės bandytume kovoti su šia krize. Europos socialinių ir ekonominių reikalų komitetas praeisę savaitę patvirtino rezoliuciją, kurią vieningai ir vienbalsiai palaikė visi komiteto nariai. Ir man atrodo, tai itin svarbi žinia, kurią siunčia ir pats ES parlamentas. Ir ta žinia sako, taip, įmanoma ES pasiekti vienybės. Na, o savo rezoliucijoje mes taip pat kalbėjome apie solidarumą, apie solidarumą su tais migrantais, kurie nusipelno prieglopšio, kurie nusipelno mūsų apsaugos ir pagalbos. Taip pat ir kalbėjome ir apie solidarumą tarp atskirų valstybių narių tarp, e, ir taip pat apie solidarumą su tomis valstybėmis narėmis, kurios susidūrė su įtin dideliu spaudimu šios krizės akivaizdoje labai reikia ieškoti bendrų sprendimų visose valstybėse narėse. Be abejo, skirtingų valstybių narių atstovai turi skirtingas nuomonės, tačiau visi supranta vieną svarbų dalyką, kad svarbu suremti pečius ir pademonstruoti tai, ką ES gali realiai padaryti. Deja, kol kas daugiau neigiamos reakcijos sukėlėme, matėme, kaip vėl buvo uh, įvesta pasienio kontrolė, kaip netinkamai buvo elgiamasi su migrantais ir dėja per daug lietai reagavome į susidariusią neįlinę padėtį. Na ir vakar buvo susitarta, kad 160 tūkstančių migrantų ar prieglopšio prašytojų bus paskirstyta per visas ES valstybės narės ir tai yra pozityvus žingsnis ir tikrai daug pastangų buvo įdėta siekiant tokio rezultato. Tačiau žvelgiant į tokias vietas kaip e, Libanas, Turkija, Sirija, pirmiausia reikia klausti, ar tai, dėl ko buvo sustarta vakar, yra pakankama. Na ir kalbant apie Europos socialinių reikalų komitetą, buvo daug įvairiausių nuomonių išsakyta apie migraciją, apie prieglopšio prašytojus ir aš pats prieš dviejus metus rengiau pranešimą apie neteisėtą migraciją Viduržėmio jūros regione. Ir dėja, kad Tiek daug metų prireikė mums galiausiai pripažinti ir pažvelgti realybei į akis ir suprasti, kad tai yra ES masto problema ir visi kartu turime ją spręsti ir ieškoti geriausių sprendimų. Na ir tikiuosi, kad galiausiai pradėsime tai daryti. Na, o rengiant nuomonę, kuri bus pristatyta gruodžio mėnesį, vienas pagrindinių iššūkių buvo atsižvelgti į realią padėtį. Taip pat vyksime į specialią misiją Sicilijoje, ten apsilankysime keletoje pabėgėlių centrų, taip pat e, kalbėsime su pačiais pabėgėliais ir bendrausime su žmonėmis, kurie e, atlieka e, visą tą darbą susijusi su e, reagavimą į atvykusius pabėgėlius, bendrausime su nevyriausybinėmis organizacijomis, su pilietinė visuomenė. Būtent jos atstovais esame ir mes. Ir be abejo, jeigu naudojamės tik šių žmonių pagalba, valstybių narių sugebėjimas kovoti su šia problema bus labai ribotas. Reikia bendros politikos ir reikia užtikrinti tinkamą perkelimo politiką, tačiau mes patys daugiausia dėmesio skirsime dviem dalykai, dalykams - pilietiniai visuomeniai ir tam, e, kaip pilietinė visuomenė gali susikoncentruoti ir veiksmingai jau toje pirminėje fazėje padėti pabėgėliams. Na, o antras dalykas yra toks. Norime pažiūrėti, kaip ES galėtų padėti pilietiniai visuomeniai reaguoti į susidariusią krizę. Pilietinė visuomenė yra tokia, kokia yra. Be abejo, jai trūksta išteklių, pajėgumų, Tačiau mums atrodo, kad ES taip pat turėtų padėti e, toms organizacijams, tiems žmonėms, teikiant reikalingą paramą. Na ir kalbant apie pagrindinius prioritetus, kurie susiklosta dabar, yra kaip staigiai reaguoti į šią krizę. Tačiau taip pat reikėtų kalbėti apie tai, kas nutiks tada, kai jau bus priimti tie žmonės ieškantis prieglopšio. Na ir turbūt vienas didžiausių pavojų yra toks. Mes juos priimsime, jie atvyks į mūsų valstybės narės ir mes tada tiesiog paliksime juos likimo valiai. Tada man atrodo, kad jie per daug pažydžiamoje padėtyje atsidurs ir gali būti, kad į, teks susidurti su kitomis pavojingomis situacijomis, jie, galimai jie bus išnaudojami. Arba galime ieškoti pozityvesnių problemos sprendimų. Galime siekti, kad tai būtų pozityvus rezultatas ir patiems migrantams, prieglapšio prašytojams, kad jie rastų savo deramą vietą visuomenėje, kad būtų tinkamai tą visuomenę integruoti ir kad taip pat prisidėtų prie tos visuomenės klėstėjimo ir gerovės. O tam reikia reikalingos infrastruktūros, reikia ją sukurti. Na ir praeities pamokos pademonstravo, kad jeigu e, nepakankamai veiksmų imamasi, tada tiesiog kūrėmi getai, kažkokios tai kolonijos ir man atrodo, kad dabar turime daryti viską, kas įmanoma, kad migrantai taip pat įneštų savo teigiamą indėlį į šalies vystimasi, padėtų tai valstybei nariai, kurią bus perkelti ir nebejotinai tai taps abipusiai pozityvę patirtimi. Na ir kaip jau minėjau, mūsų nuomonė bus baigta rinkti gruodžio mėnesį. Taip pat bus organizuojamas viešasis klausimas, e, jis rengiamas spalio 15-ąją. Ir ten konkrečiai kalbėsime apie integraciją į darbo rinką, taip pat pateiksime savo nuomonę e, dėl galutinių diskusijų ir galtinio balsavimo gruodžio mėnesį. Na, o aš savo ruoštų tikiuosi, kad jūs, Europos parlamento nariai, galėsite atsižvelgti į mūsų nuomonės ir į mūsų idėjas. Ačiū. Dėkui, gerbiami kolegos, turime praktiškai dvi valandas diskusijom, komentaram. Dabar suteiksiu žodį nacionaliniam e, komitetam, nacionaliniam parlamentaram. O dabar mm, pirmiausia ponas Keš, kuris iš Junktinės karalystės atstovauja bendruomenių rūmams. Labą dieną, tikiuosi mane girdite. Bijau, kad daugelis išsakytų minčių šiandien pabrėžė, kad reikia rasti sprendimą, bet tas sprendimas atrodo yra nerealistiškas. Ypač turiu galvoje vakar, vakar priimtą ministrų sprendimą <clears throat> nustatyti privalomas kvotas valstybėm narėm. Ir tai e, neigiamai paveiks tas e, valstybės narės, kurios nenori tokių prievartinių kvotų. Ir rinkėjai tose šalise galiausia pasirinks, kai vyks kiti rinkimai. Taigi norėčiau paklausti, Ar yra kokia riba, koks galutinis skaičius e, tų žmonių, kurie gali atvykti iš tų režimų, kurie bėga. Ir mes turime atjausti, nuolatinius e, tikrus pabėgėlius, bet daugelis tų žmonių, kurie bėga į Europos Sąjungą, turi lėšų ir yra ekonominiai migrantai. Kitas mano klausimas. Ženevos konvencijoje 51 metų yra pateikta pabėgėlio apibrieštis. Norėčiau taip pat paklausti apie uh, tai, ar nereikia aiškiau apibriežti dabar pabėgėlio Dar vienas klausimas. Džihadistai. Niekas šiandien jų neminėjo ir ar neatsidurtume tokioje situacijoje, kai išaiškės, kad gali atvykti į ES apie milijoną žmonių. ES iš tiesų dabar yra kritinėje situacijoje skyla ir mm, nebėra visiškai piliečių pasitikėjimo Europos Sąjunga. Tai kalbant apie tą milijoną pabėgėlių, ar bus kokia nors integracija jų, jie atvyks su savo tradicijom, savo religijom, visiškai nenorės derintis prie europinių vertybių, laikytis tų europinių vertybių. Ir ar tai nereiškia, kad mes potencialiai savo susikūrėme problemą, tas bus neprimtina mūsų e, rinkėjams, Europa skils ir pasieksime to, ko visai nenorime siekti. Dėkoju ponui Keš Dabar ponas Button, Europos parlamento narys. Dėkui, ponė pirmininkė. Turėčiau tokį paprastą klausimą komisijai, bet šiek tiek įžangos. Jungtinės karalystės parl e, parlamento atstovas sakė, kad <clears throat> mūsų požiūris į migraciją atsispindės mūsų rinkėjų nuomonėse. 51 metų Ženevos konvencija mm, numato kriterijus, kaip apibriežti pabėgėlį. Tie žmonės, kurie dabar plūsta Europą, netenkina tų kriterijų. Jie nėra pabėgėliai, jie yra migrantai. Mm, tada Junktinės karalystės atstovas E, turėdamas galvoje turbūt Junktinės karalystės vyriausybė ir Europos Sąjunga, sakė, kad Europos Sąjunga savo sprendimus turi sugebėti kaip ir parduoti rinkėjam. Ir daugelis politikų galvoja, kad jeigu mokės paaiškinti nepopuliarų sprendimą rinkėjam, tai <clears throat> tada viskas gerai. Bet daugelis Europos žmonių sako, kad jie nebenori, kad nuolat į Europą plūstų migrantų bangos. Nes mm, nuo to politinio korektiškumo darosi bloga. Jeigu mes norime sužinoti, kas vyksta Junktinėje karalystėje, tai turime praktiškai klausyti Rusijos propagandinių kanalų. Vakar Vengrijos vyriausybė buvo kritikuojama, nes uh, jinai paklausė, išdryso paklausti savo piliečių, ko piliečiai nori. Mes net nemanome, kad ES turėtų paklausti ES piliečių, ko jie nori šioje srityje. Ką mes matome? Auga migrantų skaičiai ir migrantų mm, plūdimas tai ne migracija, tai invazija. Pasižiūrėkite, kale ar Vengrijoje, kiek yra tvirtų, sveikų vyrų plūstančių. Jie atvyksta čia ne todėl, kad persekiojami, jie neprašo prieglopščio, jie elgesi išdidžiai ir agresyviai. Ir kuo daugiau mes to žmonės primsime, tuo daugiau jų atvyks ponas Malija sakė, turėtume paklausti savęs, kur būtume, jei nebūtų Europos Sąjungos. Tai nebūtų tada ir tos problemos. Pone Merkel eh, <clears throat> kvietė migrantus į Vokietiją ir dėl atviros Šengeno <clears throat> zonos politikos migrantai supranta, kad įžengia į vieną ES valstybę narį, jie gali pasklisti po visą ES. Daugelis jų atvyksta iš musulmoniškų šalių ir manau, būtų daug protingiau, jeigu jie prašytų prieglopščio musulmoniškose šalise ir plūstų priešingą kryptim. Taigi norėčiau paklausti, ar komisija sutinka su tuo, kad daugelis tų žmonių, kurie plūsta į ES, nėra pabėgėliai ir prieglopščio prašytojai, o yra migrantai, nelegalūs migrantai ir atitinkama ES politika turėtų būti vykdoma. Ir taip pat norėčiau paklausti, ar Europos komisija rengėsi daryti kažkokį diplomatinį ir kitokį spaudimą Europos valstybių narių kartu su Europos valstybėmis narėmis, kad paspaustų tas e, turtingas arabų ir, ir persų įlanko šalis, kad jos e, E, prisimtų tą migrantų naštą. Dėkui, ponė Baton. Aš e, abejoju, ar kas nors iš Europos, iš Europos komisijos dabar dalyvauja mūsų diskusijose. Europos komisijos atstovai buvo tik rytinėme posėdėje. Dabar žodis kitam kalbėtui Latvijos parlamento atstovui. Pirmininkė, ačiū. Mes kalbame apie integraciją, apie vyriausias priemonės, tačiau <clears throat> vietos ir nacionaliniu lygiu mes vis dar turime kalbėti apie, bet mes turime kalbėti apie priežastis. Ir kokia yra priežastis? Viena iš priežasčių tai organizuotas nusikalstamumas klesintis vidurčiamio jūros regione. Organizuotas nusikalstamumas nepripažįsta sienų, puikiai veikia Europoje ir mes tą matome Vengrijos Serbijos pasienyje. Kai sunkvežimė užtroško nemažai <clears throat> migrantų vargšų. Tai buvo tiesiog nusikaltimas. Todėl aš manau, kad ES valstybės narės turi daugiau dėmesio skirti baudžiamojo, savo baudžiamojo kodekso peržiūrai ir padidinti bausmes tiems, kurie užsieima prekybą žmonėmis. Aišku, nacionaliniu lygiu vienai valstybei nariai yra labai sunku kovoti su, nusika, su organizuotomis nusikaltelių grupuotėmis, todėl šioje kovoje turi dalyvauti Europolas. Tada įmanoma bus surasti ir nubausti nusikaltimų organizatorius. Tačiau nacionaliniu lygiu mes turime nustatyti, kas yra susiję, nes tie, kurie yra susiję su nusikaltėliais ir patys nusikalsai yra ES piliečiai. Ir tai tikrai mums padėtų kovoja su šia krize. Kada mes kalbame apie Europolą ir kai aš girdžiu, sakant, kad Europolui neskiriama pinigų kovoti su organizuotu nusikalstamumu, tai galbūt tada konfiskuotus iš nusikaltelių pinigus galima perduoti Europolui, kad jisai sustiprintų savo pajėgumus. Todėl aš raginu valstybės narės peržiūrėti savo nacionalinius baudžiamuosius kodeksus ir pradėti kovą su šio reiškinio blogosiomis šaknimis dar čia ES. Ačiū. Dėkui. Dabar stiksiu žodį poniai Vibek. E, eh, tak för ordet. Jag tänkte börja med att berätta lite om situationen eh, i mitt land, Sverige. Just i dagsläget så kommer det ungefär 7000 migranter. Gal aš norėčiau pasakyti keletą žodžių apie padėtį mano šalyje, Švedijoje. 7000 migrantų pas mus atvyksta kas savaitę. Ir tikrai kyla klausimas, o kada visa tai baigsis? kiek šalių nebevykdo Dublino reglamento reikalavimų, net ir Švedija. Švedijoje dabar prieglopščio prašymo nagrinėjimas trunka pakankamai ilgai. To pabėgėlius nemokamai veža į šiaurinę dalį, tai e, veža iš e, Suomija, todėl kad Švedija nebesugeba susidoroti su paraiškų srautu situacija buvo kitokia daugelį metų, bet aš gerai įsivaizduoju, kad artimiausių metų tai tikrai situacija nepagerės. Ką dar matome? Trūksta priežasčių vertinimo. Jungtinių tautų vyriausias pabėgėlio reikalų komisaras aną dieną sakė, kad reikia padėti žmonėms, bet padėti žmonėms stovyklose pabėgėlių, mes nebeturime tiek pinigų, mes negalime to užtikrinti. Todėl turime, sakė jis, padėti kaip galima daugiau žmonių tose vietose, kuriuose jiems būtina pagalba, o ne padėti tiems, kurie ieškodami laimės ir turto stengiasi perplaukti viduržėmio jūros regioną, atvykti iš šiaurės uh, Europą, būtent iš šiaurės Europos valstybės jie siekia atvykti. Aišku, jeigu jūs esate pabėgėlis iš Sirijos, tai išmokos tikrai yra dosnos, bet sirai kaip taisyklė taip toli nevyksta. Mes turime pagalbos maistų programą ir pagalbos, e, pasaulinė pagalbos maistų programa irgi kreipėsi kad ją paremtų. Nebepakanka vien tik tai dalinti maisto talonus. Žodžiu, visi daro, ką gali. Bet aš manau, mes turime pasižiūrėti, kodėl kilo tokia krize. Milijonai žmonių laukia Turkijoje galimybės įvairiais maršrutais patekti per viduržėmio jūros regioną į Europą. Ne, kažką mes galime padaryti, kad išspręstume tą problemą laukiančių Turkijos žmonių, bet mes turime dirbti su tų migrantų ir pabėgėlių kilmės šalies vyriausybė. Toliau pona Myti Domei. Ačiū, ponia pirmininkė. Ponas Zamytė Dimen. Ačiū, ponia pirmininkė. Tikrai. Uh, kai sužinojome apie rengiamą posėdį, mes tikrai negalvojame, kad šiuo atveju kils kažkokia tai konkurencija tarp mūsų ir a, Europos vadovų tarybos, kuri analizuoja lygiai tą patį svarbų klausimą šiandien. Man regis, kad mes visi kalbame iš savo nacionalinių pozicijų. Todėl ir aš pasidalysiu mintimis Migrantai nuo 2002 metų iš Šiaurės Afrikos pradėjo vykti pas mus. Ir kai aš sakau atskiri srautai, tai dauguma jų vyko iš Šiaurės Afrikos, iš Libijos. Bet tiesą pasakius, dauguma tų žmonių ne iš Libijos ir ne iš Šiaurės Afrikos. Jie iš Užsaharės, Eritrejos, Somalio. Dabar, gal aišku, jų mažiau, bet į mūsų šalį atvyksta per metus apie 2000. Ir mes viską turime vertinti pagal šalies dydį ir geografinę jos padėtį. Mūsų gyventojų skaičius 451 tūkstantis, o teritorija tikrai nedidelė, gyventojų tankis 1300 žmonių vienam kvadratiniam kilometrui. Todėl Malta nuolatos sakė, kad dabartinę situaciją reikia vertinti platesnėme kontekste. Aišku, reikalingas, parodė, reikalingas solidarumas, nes tokia nedidelė šalis kaip mano valstybė, Graikija metų metus kovojo su migracijos reiškiniu. Bet ne visos valstybės narės prisidėjo prie migracijos rautų problemos sprendimo, sakydamos, kad tai ne problema. Deja, per pastaruosius keletą mėnesių įvyko nemažai tragiškų įvykių. 2,5 tūkstančio žmonių žuvo, stengdamiesi perplaukti viduržėmio jūrą. Žiniasklaida paskelbė tikrai uh, saubingų nuotraukų, tų aukų, kurios aptiktos prie mūsų krantų. Visiškai akivaizdu, kad mes turime parodyti solidarumą. Aš manau, mes turėtume geriau pasinaudoti turimais mechanizmais. Turime geriau apibriežti, kas yra migrantas bėgantis nuo persekiojimo ir kas yra tik migrantai, kurie vyksta ekonominiais tikslais. Reikėtų spartinti prašymų nagrinėjimo trukmę. Mes išnagrinėjom per 20,2 dienas. Europoje kai kur ta prašymai nagrinėjami kur kas sparčiau. Mes labai tikimės, kad šios dienos vadovų taryba sugebės surasti sprendimų, bet kvotos ir pasiskirsimas tai yra tik vienas žingsnis. Mesgi turėsime vadovauti štai kokiu bebūtų mechanizmas, dėl kurio susitarėme. Jis turi pradėti veikti iš karto, nes šiandien mes išgyvename patikimumo išbandymą, krizę. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį poniai Ana Gomeš, lybė komiteto. Ačiū. Aš esu viena iš Europos parlamento narių, kuri nori, kad komisija Vengrijai skirtų sankcijas, nes man atrodo, kad Vengrijos elgesys visiškai netitinka tų principų ir vertybių, kuriais, kuriamis yra pagrįsta Europos Sąjunga. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje buvo pasirašyta pabėgėlių teisų konvencija ir mes, europiečiai, būtent tada buvome pabėgėliais. Na ir pritariu kolegai iš Norvegijos, kuris minėjo, kad tai yra nauja Europos e, sąjungos aušra, naujas laikotarpis, apie tai kalbėjo ir kolega iš Maltos. Tai jau vyko kurį laiką. Pabėgėliai, migrantai vis atvykdavo į Europos sąjungą. Nežinau, ar čia reikėtų kalbėti apie 2002-osius. Juk mes esame žemynas, kurį sudaro migrantai ir pabėgėliai. Juk visame pasaulyje juda žmonės, e, migrantai, pabėgėliai, tokia yra padėtis. Ir kalbant apie dabartinę padėtį, apie tos pabėgėlius, kurie bėga nuo konfliktų, mes privalome prisimti atsakomybę e, už tuos veiksmus ar net neveiksnumą dėje, kuris egzistuoja. Ir tai tik dar labiau apsunkina padėtį Ir mūsų piliečiams tampa sunku suprasti tokį abejingumą. Juk gyvename Europos Sąjungoje, kuri pati, galima taip sakyti, gamina migrantus. Ir, pažiūrėjau, aš pati esu iš Portugalijos ir tos taupimo politikos, kurios buvo uh, taikomos, privertė 485 tūkstančių žmonių išvykti iš Portugalijos. O tų žmonių mums labai reikia. Tai buvo kvalifikuoti žmonės, kvalifikuoti darbuotojai ir jie dėja išvyko. Lygiai taip pat kaip ir tie Sirijos gyventojai, kurie atvyksta pas mus. Jie yra kvalifikuoti specialistai, tačiau jie bėga, todėl kad jie nebegali gyventi gimtojoje šalyje. Jie tikrai nebėga iš ten be priežasties. Jie buvo priversti, jie buvo priversti palikti savo gimtosius kraštus dėl e, ten egzistuojančios prievartos ir karo nusikaltimų. Ir aš pati buvau nuvykusi į Iraką, į pasienio teritoriją. Prieš dešimt. E, buvau ten prieš dešimt dienų ir turiu pasakyti, kad mes nesėkmingai įgyvendiname savo politiką, nekovojame su ISIS ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl žmonės bėga iš tų kraštų. Man atrodo, kad ES turi siekti konfliktų sprendimo ir užbaigimo. Kolega iš Britanijos kalbėjo apie Libiją ir turiu pasakyti, kad e, dėje e, tai, kas buvo paminėta, nėra tiesa. Aš į Libiją vykau keletą kartų ir po Kadafio režimo e, grįvimo liko viena vyriausybė, tačiau mes neremėme tų žmonių, kuriems reikėjo pagalbos ir neteikėme reikalingos paramos. Tad tiesiog nepavyko įgyvendinti reikalingų saugumo reformų. Ir tiesiog trūko struktūrinių sprendimų susijusių su saugumu. Ir manau, kad mes turime prisimti atsakomybę už tai, nes mūsų valstybės narės vietoj to, kad dirbtų kartu, kad dirbtų europiniu mastu, e, konfliktavo tarpusavyje, jos boikotavo įvairiausius sprendimus. Ir man atrodo, kad mes tikrai susimovėme Libijoje ir situacija yra tokia, kokia yra. ISIS galė tik plečiasi. Pritariu tiems, kurie minėjo, kad reikia dirbti su partneriais ir e, vadovautis jų pavyzdžių. Ir taip Turkija priima įtin daug pabėgėlių, tačiau ji taip pat daug jų išleidžia, jie keliauja Europos Sąjungą ir kalbant apie padėtį Libijoje, tai yra vadinamasis tas įgaliotasis karas, kuris vyksta ir jis plečiasi. Reikia kalbėti ir apie džihadistų keliamą pavojų. Jie yra Europos Sąjungoje ir daug džihadistų išvyksta iš Europos Sąjungos kovoti e, kartu su ISIS. Jie keliauja su padirbtais pasais ir mes neveiksmingai kovojame su džihadistais. Mes privalome apsaugoti žmonės, kuriems reikalinga mūsų pagalba, reikia įtraukti pilietinę visuomenę, e, savivaldybės, reikia keisti mūsų politiką, nes jeigu neapsaugosime tų, kuriems tos pagalbos reikia, mes neapsaugosime ir savo piliečių. Na ir mes visi puikiai žinome, kad mums reikia migrantų. Dėkui, Ana. Dabar norėčiau steigti žodį ponui Legenį, jei gerai ištariau pavardę, Vengrijos atstovui. Dėkui, ponė pirmininkė. Laiko nėra daug, norėčiau tris dalykus paminėti. Vengrijos socialistų partija mano, ir tas jau buvo pasakyta šiandien iš ryto, kad Dublinas, <clears throat> Dublino sistema sužlugo, nesugebame suvaldyti dabartinės situacijos, nes jinai buvo, Dublino sistema skirta tik keletui tūkstančių Mm, pabėgėlių, o dabar susidurėme su šimtais tūkstančių pabėgėlių ir nebesuvaldome situacijos, reikalinga nauja sistema. Antras dalykas. Mes manome, kad ta masė žmonių, mm, kurie dabar yra Turkijoje, Jordanijoje, Libane, li, ir tie, kurie bėga iš Afganistano. Tų žmonių situacija pablogėjo. Jei mes galėtume e, skirti finansavimą pabėgėlių stovyklom tose šalise, ar jei galėtume atidaryti kitas stovyklas tiem pabėgėliam, tai galėtume sustabdyti tą masišką jų plūdimą į Europą. Ir trečia, reikia uh, išspręsti ISIS problemą, nes būtent dėl ISIS tie žmonės palieka savo šalis, o tam reikia bendros programos kovoti su islamo valstybe ir normalizuoti situaciją Sirijoje. Tikiuosi, kad kalbėjau pakankamai e, trumpai. Pone Atkinson iš Lybė komiteto. Ačiū gerbiama pirmininkė. Na ir džiaugiuosi svečiai susirinkusiais šios dienos posėdėje, tačiau akivaizdu iš to, kas kalbama, kad realių veiksmų artimiausių metų turbūt nebus imtasi. Norėčiau pasidžiaugti Vengrijos atstovo pasisakymą Junktinėje karalystėje. Dauguma žmonių palaiko jūsų veiksmus. Na ir solidarumas, tai žodis, kurį itin dažnai kartojame. Ir jūs e, būtent ir demonstruojate tą, tą solidarumą. Jūs e, statote sienas ir taip užtikrinate, kad bus išsaugotos tos vertybės, po kuriomis visi pasirašėme. Na ir e, ponė Dekosta. Turiu pasakyti, kad praeis, praeisiais metais buvau sutikusi su Kalė miesto meru ir dėl daugelių dalykų sutarėme. Ir norėčiau pakartoti klausimą, kurį uždaviau šyrit. Pagal Dublino konvenciją mes galime sulaikyti ir deportuoti žmonės, kurie yra nusikalteliai. Kurie yra nusikalteliai. Ne migrantai, tačiau nusikalteliai. Jie e, laužiasi per tas tvoras, kurios e, yra pastatytos, jie e, veržiasi į mūsų šalį per e, tunelius, jie laužiasi į transporto priemonės ir norėčiau paklausti, kodėl tie asmenys nėra sulaikomi, kodėl jie nėra suimami ir kodėl jie nėra deportuojami. Štai koks klausimas man iškilo. Ačiū, dabar suteiksiu žodį poniai Karinai Alsan, prašau. Ačiū labai. Ačiū už tai, kad pakvietėte mus, nacionalinių parlamento atstovus, dalyvauti tokiame svarbiame posėdyje. Aš pati esu socialdemokratė, atvykau iš Švedijos ir turiu pasakyti, kad man didžiulė garbė dalyvauti šiame susitikime, ir džiaugiuosi galėdama e, šiandien pasisakyti Ana Lind salėje. Ji visada kovojo už žmonių teisės ir man atrodo tai yra mūsų šiandienos diskusijų pamatas. Situacija tikrai itin įtempta, aštri, mes turime galvoti apie žmonių gyvybių gelbėjimą, tinkamai tam pasirenkti Ir tuo pat metu mes turime kalbėti ir apie užsienio politiką, apie taikos išsaugojimo priemonės, apie kitas politikos priemonės ir taip pat paramą jungtinių tautų vyriausiam pabėgėlių reikalų komisarui. Na ir šiandien kalbame apie pabėgėlius, apie e, nepilnamečius, kurie bėga nuo karo, nuo konfliktų. ir Švedijoje tikime sulaukti apie 80 tūkstančių pabėgėlių vien šiemet. 20 tūkstančių iš jų, kaip manome, bus e, nelidimi nepilnamečiai. Na ir mes turime e, reikalingų priemonių, turime sistemą, kaip priimti tokius nelydimus nepilnamečius. Tad tikrai turime nemažai gilių tradicijų, kaip padėti žmonėms bėgantiems nuo karo, kaip padėti vaikams bėgantiems nuo konfliktų. Ir Man atrodo, tai yra svarbi bendra atsakomybė ir to turėtų imtis ir ES apskritai. Labai svarbu sukurti tokią ES, kurią galėtume didžiuotis. Be abejo, reikia imtis įvairiausių priemonių, reikia daug įvairiausių žingsnių, viskas priklauso nuo tos sudėtingos situacijos, kurioje dabar atsidūrėme. Taip, žmonės bėga nuo karo ir reikia ieškoti legalių būdų jiems pakliūti į Europos Sąjungą. Reikia galbūt netgi peržiūrėti Dublino konvenciją, kaip kad kalbėjo ir kiti prelegentai. Reikia taip padidinti solidarumą tarp valstybių narių. Ir reikia kalbėti apie nacionalinę, regioninę, europinę dimenciją, tačiau tai yra vieno paveikslo sudėtinės dalis. Ir Ir man atrodo, kad dauguma mūsų suprantame, kad e, diskusijos taip, jos prasideda nuo migracijos klausimų, tačiau galiausiai reikia pereiti prie integracijos. Ir kalbant, pavyzdžiui, apie nepilnamečius migrantus, reikia kalbėti apie jų galimybę pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis, lankyti mokyklą, užtikrinti jų vaikų teisės. Be abejo, saugę žmonės turi gauti galimybę save išlaikyti ir reikia ieškoti gerosios praktikos pavyzdžių, kurie padėtų rasti tinkamiausius sprendimus. Be abejo, dar svarbu kalbėti ir apie procesų paspartinimą, tačiau svarbu vertinti ir kiekvieną atvejį atskirai, atlikti tinkamą peržiūrą ir užtikrinti, kad kiekviena, kiekviena paraška dėl prieglopščio būtų peržiūrėta atidžiai. Bent jau mes atidžiai vertiname prieglopšio prašymus, atidžiai juos išanalizuojame. Ir man atrodo, kad visi turime bendrą atsakomybę šiuo atveju. Kalbant apie Europos Sąjungą ir joje gyvenančių žmonės, ir, pavyzdžiui, pažvelgtume į Turkiją, pamatytume, kad ten vienoje šalyje gyvena daugiau žmonių negu visoje Europos Sąjungoje. Tad nepamirškime proporcijų, kai vykdome tokio pabudžio diskusijas. Ačiū. Dėkui, e, ponia Olsen, dabar sutiksiu žodį ponui Teselį iš Vengrijos. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. Az idő rövidség. Dėkui, ponė pirmininkė. Kadangi neturiu daug laiko, norėčiau išsakyti keletą svarbiausių minčių. Tikiuosi suprasit, ką noriu pasakyti. Turbūt nežinote Vengrijos istorijos 20-ame amžiuje. Vengrija priėmė pabėgėlius iš Graikijos, kurie bėgo nuo pilietinio karo Graikijoje. Beliojanis kaimas priemė 400 šeimų, mm, tai yra mano rinkiminės apylinkės dalis. Ir mm, tos Graikijos šeimos mm, ir kiti graikai turėjo savo atstovą Vengrijos nacionalinėme parlamente, nacionalinėje asamblėjoje. Mes priėmėme visus pabėgėlius iš buvusios Jugoslavijos, nepriklausomai nuo jų etninės e, kilmės ar religinių įsitikinimų. Pirmieji pabėgėlių prieimimo centrai po 90-ųjų metų e, buvo Bičke Vengrijoje. Aš buvau to miesto meras ir esu išrinktas Mm, kaip to miesto atstovas į Vengrijos parlamentą. Ir mes galėjome padėti ne vienam tūkstančiui pabėgėlių. Bet situacija pasikeitė. Tie, kas atvyksta į Vengriją, neprima mūsų pagalbos, jie smurtauja, yra agresyvus, e, nederamai elgesi su vietos gyventojais, bando įsilaužti į jų namus, mes anksčiau teikėme pagalbą žmonėms, kurie iš tiesų buvo pavojuje, o dabar tie du ar septyni, e, yra tik tai du ar septyni procentai pabėgėlių, kurie iš tiesų bėga nuo pavojaus ar nėra visi tie kiti pabėgėliai, paprasčiausi migrantai, kurie nukreipia mūsų dėmesį nuo tikrųjų problemų, nuo to, kas vyksta Ukrainoje. Tai mus labai neramina. Mes manome, kad ES, kuri pagrista e, įstatymų viršenybė, e, kad jai tenka grėsmė. Aš norėčiau pasakyti, kad Vengrija neuždarė savo sienų, tik tai pradėjo labiau saugoti savo sienas, mm, saugota žaliai koridorių. Tie 220 tūkstančių e, asmenų kurie nelegaliai kirto Vengrijos sieną ir 165 tūkstančiai prieglopščio prašymų buvo užregistruota. Ir dėl to ir tokia mūsų nuomonė dėl migracijos. Dabar steiksiu žodį ponui Asnar, Ispanijos parlamento atstovui. Merci beaucoup, madame. Eh, buenas tardes. Yo quiero empezar diciendo que suscribo plenamente. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad visiškai pritariu tam, ką sakė mano kolega iš Ispanijos, parlamento narys. Jis kalbėjo apie esminės problemas, su kurias sprendžia Ispanija jau ne vienerius metus nes mes bandome reaguoti vadovaudomėsi solidarumo principu. Turiu ir komentarą, ir aišku noriu užduoti klausimą, remdamasis tuo, ką girdėjau iš ryto. Mes susidūrėme su labai rimta problema ir ko gero pačia sudėtingiausia per pastaruosius dešimtmečius humanitarinę krizę. Ir turime spręsti tą problemą. Tikriausiai mes nebūsime tokie melaširdingi, kaip gal iš mūsų tikimasi. Europa, jos institucijos visgi šiandieną tikrai stengiasi veikti solidariai. Man regis, Ana Gomes ryte taikliai pastebėjo, kad prieglopščio prašytojai, kurie atvyksta į ES, tai yra tik viena problemos dalis. Reikia pagalvoti, kas vyks toliau. Jie keliaudami patiria saubingų sunkumų, kol pasiekia Europą. Aš girdėjau, kaip Jie patenka į prekiautojų žmonėmis pastus, kaip juos užpulinėja. Mes turime susidoroti Europoje, vadovaudamėsi solidarumu su šiuo didžiuliu iššūkiu. Turime imtis veiksmų. Bet man toks įspūdis susidaro, kad Europa pasiliko viena šios krizės akivaizdoje. Mes kalbame apie 160 tūkstančių žmonių, kurie ieško prieglopšio. Bet aš manau, kad yra šimtai tūkstančių dar tokių pačių žmonių, kurie per artimiausią savaitės mėnesius pradės belsis į mūsų duris. Ir pakartosiu. Aš manau, kad Europa liko vienas vienišas kariai šiame mūšio lauke. Ar tai tik Europos problema? O kaip jungtinės tautos? Ką, jos nieko neturi ką pasakyti, kaip Arabų lyga, Arabų valstybių lyga. Ankstesnis kalbėtojas užsiminė apie tai. Taigi, ar ką, Europa turėtų būti vienintelis žemynas, kuris privalo imtis veiksmų? Europa turi ir užsienio politikoje užimti priešakinės pozicijas. Aš čia nekalbu apie tas krizės ir konfliktus apie kuriuos e, kalbame čia, bet kalbu apskritai apie užsienio politiką. Mes tikrai turime užsiimti rimtomis dėrybomis bei užtikrinti, kad kitos virš nacionalinės institucijos dalyvautų tokiuose dėrybose, kad jos atliktų savo darbo dalį. Turime imtis veiksmų ten, kur tos problemos gimsta. turime iš tiesų ne tik prisimti atsakomybę, bet ir atsakingai veikti. Taip, ne viskas padaryta, daug ką galima patobulinti. Bet ne veltui miniu užsienio politiką, nes užsienio politikos rytyje mes turime geriau įsitvirtinti. Ir problema beje migrantų yra ne vien mūsų problema, tai yra taip pat ir pasaulio valstybių problema. Ačiū. Toliau ponas Vaskis. Ačiū, pona pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, nes dalį to, ką norėjau pasakyti, jau pasakė kolega, aš jo mintims pritariu. Bet noriu pakalbėti apie kitą aspektą. Apie tai, kaip pačioje Europoje trūksta Europos, trūksta vienybės. Beje, ir komisijos narys Junkeris apie tai kalbėjo rugsėjo 9 dieną. Jisai kalbėjo, kad absoliučiai būtina, kad ES galėtų išspręsti šią migrantų krizę dėl humanitarinių priežasčių, dėl to, kad žmonės turi teisę gyventi orų gyvenimą ir turi teisę teikti prašymą dėl prieglopščio. Jis tai tam mes galime tik pritarti. Ir diskusijos metu aptarinėjome čia įvairius niuansus, įvairius aspektus Ašgi noriu pasakyti, kad neturime pamiršti dar vieno dalyko – ES išorės sienų apsaugos. Netiesiogiai, tarsi kalbėjome šiandien ryte. Bet išorės sienų apsaugos klausimas buvo svarstomas beje ir Europos vadovų tarybos rugsėjo 14 TVR ministrų tarybos um, išvadose buvo kreiptas į komisiją, kad jinai imtųsi veiksmų. Todėl noriu užduoti klausimą poniai Zygan, kuri uh, dėja po pietų negalėjo pasilikti posėdėje. Nežinau, ar užduoti tą klausimą ar ne, nes gal kas galėtų atsakyti, gal koks komiteto narys galėtų atsakyti, bet klausimą užduosiu. Gal komisija galėtų informuoti, kokiu priemonių jį ketina imtis, stiprindama išorės sienų kontrolę ir ar tai būtų priemonės, kurios priklausytų išmaniųjų sienų teisės akto projektų rinkiniui ir ar neketinama um, sustiprinti atvykimo išvykimo sistemas, EAS e sistemas. Dėkui. Aš manau, kad jūsų klausimą, ko gero, turėtumėt pateikti komisijai raštu, nes regionų komiteto atstovas gali uh, atsakyti į tą klausimą, bet vis tiek klausimas yra e, komisija. O dabar lybė komiteto nariai žodis. Ačiū, pana pirmininkė. Na, iš tiesų, klausimas toks. Ar Europa pajėgi susidoroti su šiuo iššūkiu? Mes turime kalbėti ne apie atskiras valstybės narės, o apie Europos Sąjungą, nes iš tiesų Europos Sąjunga turi labiau konsoliduotas ir spręsti problemas, veikti. Tai nėra atskirų valstybių narių problema, nes tai, kas sakė Ana Gomes, labai svarbu. Bet kitas dalykas, tai yra integracijos reikalai. Geros kelionės. Mes turime visą apimančių požiūrių vadovauti. Tačiau nebejotinai įžengėme į naują teritoriją. Ir žengdami per ją turime vengti, veikti vieningai, taikyti visą apimančią politiką. To mes tikimės ne tik iš komisijos, mes to paties tikimės iš ministrų tarybos. Labai daug kritikos girdime, bet daug mažiau girdime pasiūlymų, ką daryti. Ką daryti dabar? Ryte buvo kalbama apie tam tikras priemonės. Dėl jų pasisakė Frontexas ir kai kurie kiti, bet tai yra tik tai pirmosios krekždės. O kas vyko per visus ankstesnius metus? Estijoje, mano gimtojoje valstybėje narėje, yra 400 tūkstančių migrantų iš Rusijos, o mūsų gyventojų skaičius milijonas. Ir mes turėjome per 20 metų juos integruoti. Kalbinių požiūrių ir taip toliau, ir taip toliau bet 200 e, tūkstančių iš jų dar vis nėra integruoti. Tai palyginti mes netai blogai jau susidurojame pakolkas. Bet ką mes darysime toliau su migrantais? Nes pabėgėliai, migrantai, jie visi atvyksta pas mus. Aš priklausau tai kartai, kuri gimė karo metu, mes esame karo vaikai. Tada 60 milijonų europiečių per antrąjį pasaulinį karą priversinai tapo pabėgėliais. Pavyzdžiui, mano e, bendra tevinainiai e, bėgo į Švediją Tai buvo 1944 metais. Ir būtent tai yra mūsų argumentas, kai svarstome šį klausimą. Mes turime suprasti, kad europinis solidarumas tai yra istorijos patvir, patikrinta vertybė. Ne dabar tas solidarumas gimė. Dabar atsiranda visai kiti dalykai. Ir aš labai didžiuojuosi, kad mano šalyje po audringų diskusijų kai mes išgyvenome pirmąjį šoką, prasidėjo labai normali diskusija, ką daryti, e, kaip integruoti migrantus į mūsų visuomenę. Todėl aš manau, taryba, komisija, visi turi galvoti ne apie dabartinės tas vienkartinės kažkokias priemonės, o galvoti apie tai, kokios priemonės turės būti taikyti ilgą laiką. Ačiū. Dėkui, o dabar žodis ponui Lopes Aguilar. Dėkui pirmininkė. Aš esu vienas iš tų parlamentarų, kuris nuolat e, lybė komitete kalba tiesiai išviesiai šita krizė ne tik humanitarinė, tai yra ir Europos krizė. Turiu galvoje reakciją į tai, kas vyksta, tai yra ir e, krizė susijusi su situacijos valdymu. Ir čia norėčiau grįžti e, prie mūsų antrojo diskusijų etapo temos Tai yra, kokį vaidmenį čia gali suvaidinti nacionalinės ir vietos institucijos, kai esame šioje vertybių krizėje. Kalbant apie pilietiškumą, būtent vietos ir regioninė valdžia išsaugo tą pilietiškumą buvo ne vieną kartą minima, kad būtent vietos e, žmonės pirmiausia parodo solidarumą pabėgėliams su pabėgėliais. Buvo minimas Europos sutarties 80 straipsnis, kuris kalba apie Europos valstybių narių solidarumą. Ir mm, tas reikalinga, kad galėtume mobilizuoti išteklius. Taip, pirmoji reakcija tai yra skubios priemonės reaguojant į situaciją, o toliau reikia uh, spręsti, kaip daryti toliau, kaip elgsimės toliau. Mm, turime neužmiršti ir tarptautinės humanitarinės teisės, e, kurioje nėra kvotų sistemos numatytos. Reikia, kad būtų reikalingos socialinės ir kitokios priemonės, o regis jos kaip ir išnyksta, išnyksta ta Europos socialinė sistema. Reikia, kad turėtume aišku įsivaizdavimą, aiškius skaičius, kiek mm, lėšų skirsime. Žinome, kad šiemet yra numatyta socialinėme biudžete 150 milijonų eurų. Taip pat e, mes prašėme, kad būtų naudojamas e, lankstaus reagavimo mechanizmas, nes reikia netidėliotinų priemonių visa tai leis mum iš tiesų užtikrinti tą solidarumą, kurio taip reikia. Bet e, nežinome dar konkrečių atsakymų į tos klausimus dėl finansavimo, dėl lėšų, iš kur tos lėšos bus skirtos. Taigi labai svarbu rasti tą bendrąjį Europos vertybių vardiklį ir galėti veikti. O mes, Europos parlamentas, siekiame, kad būtų mobilizuotos lėšos ir kad visa tai pavirstų realiais apčiuopiamais skaičiais. Mums reikia žinoti ne tik, kiek lėšų bus skirta, bet iš kur tos lėšos bus skirtos kad galėtume vykdyti savo įsipareigojimus. Dėkui, gerbiami kolegos, baigėsi kalbėtojų sąrašas. Gal dar atsirastų norinčių šitą pridurti prie mūsų diskusijų. Ponas Dekoster. Dėkui, ponė pirmininkė. Išgirdome nemažai klausimų. ne visi jie buvo susiję su vietos institucijomis, daugelis klausimų mm, buvo skirti nacionaliniam vyriausybėm, buvo kalbama apie tai, kaip tą solidarumą užtikrinti ir solidarumas yra mūsų pareiga. Mes turime rodyti solidarumą tiek su vietos e, institucijomis, nes jos yra fronto linijoje. Ir aš iš šio sustikimo išeisiu nuliūdęs, nes išgirdau pasiūlymų, e, kurie labai toli nuo Europos vertybių. Vertybės yra Europos projekto pagrindas. Ir dėkoju tiem, kurie sukritikavo tokius pasiūlymus, kurie nutolė nuo Europos vertybių. Vietos e, valdžios institucijos, vietos bendruomenės tikrai gali suvaidinti savo vaidmenį šioje situacijoje, o valstybių narių vyriausybės irgi turi atlikti savo pareigą. Uh turime užkirsti kelią e, bandymui suvelti e, situaciją ir suplakti visas problemas į vieną. Dėkui, ponė Dekosta, ponė Kenčia, matau, norėtų kai ką pridurti, prašom. Merci, madame la présidente, c'était juste... Dėkui, ponė pirmininkė, aš tik norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams, norėčiau padėkoti nacionalinių parlamentų atstovam, kurie išsakė savo nuomonės. Mes kartu su kolegė Roberta Metsola atsižvelgsime į tai, kas buvo išsakyta šiandien, įtrauksime tas mintis į mūsų pranešimą ir tikimės, kad ir ateityje galėsime visi puikiai bendradarbiauti. Dėkoju, ponia Kengė, gerbiami kolegos, Dabar aš savo ruoštų norėčiau uh, pakalbėti. Aš esu bulgarė iš nedidelės pietinės valstybės. Kalbėsiu bulgariškai. Paimsi dar. На Испания, на Франция, страни, които имат една много, много дълга традиция с работа с бежанци. Дякую. Šiandien išklausėme įvairių nuomonių. Bulgarija neturi nei patirties, nei, nei su, neturi patirties dirbdama su migrantais. Bulgarija yra prie ES išorinių sienų ir turime atsakyti už tą išorinę sieną, turime užtikrinti jos saugumą. Prieš keletą mėnesių šioje salėje sakiau, kad e, vyksta viduržėmė jūros e, krizė, pabėgėlių krizė. Ta krizė nesibaigia ir daug migrantų plūsta per sieną tarp Bulgarijos ir Turkijos. Mes sutikome su ta kvota dėl kurios buvo vakar sutarta. Mes e, sutikome mm, priimti 1600 migrantų, bet noriu pasakyti, kad šiaip kiekvieną savaitę pas mus atvyksta tūkstantis migrantų. Šiandien buvo daug kalbama apie Europos vertybės. Daugelis kolegų, kurie šiandien kalbėjo, uh, nacionalinių parlamento atstovai, Europos parlamento nariai sako, kad pagrindinis prioritetas yra solidarumas. Būtinas Europos Sąjungai ir būtinas žmogiškumui. Aš manau, kad migracijos krizės E, neišspręsime ne, nepasitelkę vietos ir nacionalinių institucijų. Taigi turime visi bendromis pastangomis siekti išspręsti šią problemą. Dėkui.